vieną programą Nepale ir 2012 metais pradėsime gyvendinti panašią programą Butane. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisijos nariai. Diskusijos baigtas ir balsuosime rytoj 12.30. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas, tai yra ponios Cimer pranešimas, tai yra ES pagalbos besivyščiam šalims sprendžiant aprūpinimo maistų problemas. Klausimas. Taigi jums, ponė Cimer, keturias minutės. Ponios ir ponai. E, vienas e, afrikiečių rašytojas iškėlė šūkį, e, kaip galima kovoti su badu. Visų pirma, mes turime nerodyti savo užuojautą vadaujančiams žmonėms, bet suteikti jiems galimybės oriai gauti maisto arba turėti galimybę gauti maistą. Tai yra paskelta ir bendroje žmogaus teisų deklaracijoje. Afrikoje, ar tiksliau visame pasaulyje, yra 12,5 milijonai žmonių, kurie negali gauti maisto. So, Somalija e, vaikai nesulaukia 12 metų, jų yra daugiau negu 30 tūkstančių, jie miršta iš bado. Vadinasi, jiems yra nesuteikiama orių gyvenimo sąlygų. Taigi, vystimosi komiteto nariai, e, rengdami šį pranešimą, atkreipė dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, ES e, turėtų prisimti pakankamai atsakomybės už tai, kad badaujantys šio pasaulio žmonės galėtų gauti maisto arba jiems būtų suteiktos galimybės gauti maisto, geriamo vandens ir energijos. Ir kitas dalykas, e, kaip gali ES užtikrinti savo E, politikos suderinamumą su, tuo, su mūsų tikslais kovoti su badu, atsižvelgiant į 2020 metų Europos politiką. Pirmiausia, kalbant apie humanitarinę pagalbą besvieščiams šalims, e, reikia pasakyti, kad Europos komisija iškėlė ryštingus tikslus, tačiau daugelėje sričių dar orientacija ES nėra aiški. Taip pat e, nėra aišku, kaip, kaip bus užtikrinta sąnglauda ir suderinamumas tarp įvairių politikos sričių, pavyzdžiui, bendrosios žemės ūkio politikos arba e, tarptautinės prikybos politikos sričių. Tam reikia padaryti galą, reikia e, pataisyti mūsų bendrus tikslus. Tai vadinasi, mes turime ne tik tai iškelti tarptautinių lygių šios tikslus, bet įtraukti tos tikslus į mūsų ES politikos tikslus. Akivaizdu, kad yra daugybė problemų ir daugybė priežasčių, kodėl badauja žmonės. Tai matosi ir mūsų pranešime. Tai yra klimato kaita, spekulacijos biržose, tai yra užkirtos galimybės gauti maisto, tai yra užgrubėmi žemės klypai. E, visų pirma, nuo to nukenčia pabėgėliai, žmonės, e, kurie ūkininkavo anksčiau ir kurių buvo atimto žemės. Tai yra moteris, vaikai ir seni žmonės. Taigi mes norėtume išplėsti mūsų e, atitinkamą politikos sritį, kad humanitarinė pagalba būtų teikiama atsižvelgiant į žmogaus teisų principus. Ir mums reikia tam tikrų persvarstymo mechanizmų, kad galėtume kontroliuoti teisės į maistą įgyvendinimą. Be to reikia gyventi tvarę žemės ūkio plėtrą, investicijas į šią sritį. Taip, tik taip galėsime kovoti su badu ir su netinkama mytyba. O tam reikės kelti ryštingesnius tikslus ir kovoti su spekulacija bei nekontroliuojamu žemės klybų supirkinėjimu. Šis nekontroliuojamas supirkimas yra nekontroliuojamas. Pavyzdžiui, Ugandoje kalbama apie 22 tūkstančius žmonių, kurie buvo išvaryti iš savo žemės, nes jų žemės klybų supirko Britų e, miškininkystės įmonė. Vadinasi, mums reikia tam tikros suderintos politikos, kad mes nevystytume vienapusiškai vystimosi politikos, o iš kitos pusės e, tuo tarpu atimtume žemės ūkio politikos srityje iš tų žmonių galimybę prasimaitinti. Ačiū. Dabar periname prie procedūros, prašau žodžio. Pirmiausia, žodį sutikiu panė Andonesko. Ačiū, panė pirmininkė. Pasaulio maisto krizė yra ne tik tai humanitarinė problema, ji sukelia e, grėsmę ir uh, taikai bei e, tai taikiam sugyvenimui pasaulyje. Nes, žinoma, kalbame apie tai, kad biokūras e, yra gaminamas e, žemės ūkio sąskaita dėl to, dėl klimato kaitos, dėl kitų priežasčių, dėl irigacijos sistemoje tinkamumo, žmonės netenka galimybės gauti maisto. Manau, kad e, ši humanitarinė pagalba užtikrinant maisto tiekimą turėtų būti pagrindinis mūsų užsienio politikos tikslas. Mes turime būti nuoseklus, e, derinami politiką visoje ES. E, Vystymos politika, tarptautinės prekybos politika, energetikos politika, mokslinio tyrimo plėtra turi taip pat prisidėti prie šių šios humanitarnės pagalbos suteikimo. Be to, ES turėtų sukurti e, skaidrius e, kontrolės mechanizmus, e, kurie, kurie tikrintų šios politikos įgyvenimą, taip pat dalyvauti politinės visuomenės atstovai ir kitos organizacijos. Ačiū, ponė komisijos vicepirmininkė, gerbimi kolegos maisto tiekimo saugumas, ypač besivystančiose valstybėse ir Afrikoje, turėtų būti laikomas rimtų iššūkių. Ir mes e, turėtume spręsti šią problemą, nes milijonai žmonių kenčia nuo šios problemos. Ir jeigu mes nepakeisime savo požiūrę, tada susidursime su e, pasaulinėmis grėsmingomis e, šios problemos pasiekmėmis visame pasaulyje. O mūsų priemonės yra pakankamai lėtos ir nepakankamos. Valstybės narės turėtų smarkiai sustiprinti savo dalyvavimą humanitarnės pagalbos transformavime į vystomąją pagalbą, ypač žemės ūkio srityje, ypač e, kaimiškose vietovėse. Mes turime ilgalaikų laikotarpį remti švietimo programas, e, kad juose galėtų dalyvauti, dalyvauti visi, visi žmonės kiek tik įmanoma. E, šios programos turėtų būti veiksminga priemonė, kurios galėtų išvesti mus iš šio aklygatvio. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiami komis, gerbiamas komisijos nariai. Maisto užtikrinimas neturtingose valstybėse yra gyvybės ir mirties klausimas. Tai vis labiau matome Afrikoje ir dėl to komisija turėtų prisimti aktyvesnius įsipareigojimus veikti ir šias problemas spręsti. Ir aš remiu jūsų tikslą teikti tvarę pagalbą mažoms maisto gaminimo įmonėms, kadangi ypač kaimiškose vietovėse e, pagrindinis e, užsiemimas yra maisto gamyba. Mes turime tam padėti ir turime padėti tiems sektoriams, kurie per daug priklausomi nuo išorės pagalbos ir naftos sektoriaus. Taip pat turime ieškoti būdų padėti moteriams ir smulkėsiams ūkininkams. Taip pat reikėtų įvertinti, kaip, kokie yra pokyčiai pagrindinių produktų rinkose, nes dabartiniai kainų sviravimai priveda prie neprimtinų sąlygų. Manau, komisija dėl to turėtų imtis aktyvesnių veiksmų, koordinuoti ir finansinį sektorių. Dėkui, pane Kela. Thank you. Like Ačiū. Dėkoju pranešėjai už puikų pranešimą. Manau, kad žemės ūkis yra viena iš pagrindinių politikos ryčių, kur reikia užtikrinti tvarumą ir nuoseklumą. Tai yra tas rytis, kuri nuolatos susiduria su variais prieštaravimais. Iš tiesų, žem, e, pasaulis nėra maitinamas taip, kaip turėtų. Ir maisto gamyba turėtų vis tik tai vykti vietiniu lygiu. Nereikia stengtis užkariauti pasaulinės rinkos savo že Europos žemės ūkio politikos priemonėmis. Reikėtų susitelkti ne į konkurenciją, bet kaip tik reikėtų ieškoti būdų padėti pačioms valstybėms pasigaminti maisto produktų. Dabar 72 procent, 72 procentais e, tose valstybėse gamyba priklauso nuo užsienio pagalbos. Mes pasaulio ne tik nemaitiname, bet prisidedame prie jo badavimo. Todėl šią problemą reikia spręsti visų pirma inicijuojant vidaus reformas. Dėkoju, ponė Farnelo. Obrigado, senhora Presidente. A discussão de um quadro estratégico. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėdami apie strategiją skirtą besivystančioms šalims, uh, ir apie TVT tikslus, jų gyvendinimą. Be abejo, galime kalbėti ilgai. Jau buvo paminėta, kad mums reikia daugiau nuseklumo, siekiant e, aprūpinti pasaulį maislų. Turime taip pat galvoti ir apie savo energetikos ir žemės ūkio politiką kadangi akivaizdu, kad tarp kai kurių politikos ryšių egzistuoja nemažai prieštaravimų. Laisvoji priekyba ir noras vis daugiau in, eksportuoti savo produkciją. Šie dalykai gali sužlugdyti smulkius ūkininkus. Panašu, kad mums labiau rūpi konkurencija Ir tai be abejo neigiamai e, atsiliepia žemės ūkio plėtrą besivystančiuose šalise. O kuo stipresnis bus šių šalių žemės ūkis, tuo geriau joms seksis maitinti savo gyventojus. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συζητάμε σήμερα μεταξύ των άλλων πώς θα διευκολύνουμε τις αναπτυσσόμενες... Ačiū, panė pirmininkė. Mes ir anksčiau kalbėjom ir šiandien kalbame, kaip mes galėtume padėti besivysančiams valstybėms įveikti problemas susijusias su maisto trūkumu. Mes bandome suskaidyti politiką, politikos rytis, mes jau minėjome, kad pranešėja parengė puikų pranešimą. Aš norėčiau taip pat padėkoti komisijai už įvairias iniciatyvas ir planus, kaip padėti besivystačiams valstybėms. Tačiau antra vertus, šių metų, gegužės antrą dieną komisija pranešė kad e, patikrins tas sumas, e, e, kurios yra skiriamos besivystančioms valstybėms sumažintų muitų tarifų pavydalu. Ir pasakė, kad tie muitai, tos sumos bus sumažintos, tai subsidijos bus sumažintos. Vadinasi, mes bandome padėti besivystančioms valstybėms ir kartu jomis kenkiame v rozvojných krajinách je dlho... Ponas Paška, dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl bado žūsta daugybė žmonių, tarp jų labai daug moterų ir vaikų. Pranešime reikalaujama daugiau dėmesio skirti aprūpinimui maistu. Tai yra labai svarbu, tačiau manau, kad e, svarbiausia yra palikti žemę ūkininkų rankose, kadangi stambių kam, kompanijų vykdomas žemės išpirkimas kenkia smulkiems ūkininkams. Ir taip vyriausybės atima maistą iš savo žmonių. Manau, kad mes turime pradėti tarptautinį dialogą dėl žemės supirkimo ir vandens tvarkymo taisyklių. Aš manau, kad mums reikia išsamesnės diskusijos ir geresnio dialogo šio klausimu. Dėkuoju. Like to... Komisijos narys mano Šefčevič. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai Zimer už jos pranešimą ir visiems parlamento nariams, kurie dalyvavo šioje diskusijoje, kuri yra skirta labai svarbiam klausimui. Džiaugiuosi, kad ponė Zimer pasveikino komisijos komunikatą skirta besivystančioms šalims bei e, jų aprūpinimu maistu, kuris buvo paskelbtas 2010 m. kovo mėnesį. Nebijoju, kad jie pritarė, kad jie pritarė taip pat ir e, aprūpinimo maistu strategijos e, nuostatoms. Aš manau, kad mums iš tikrųjų reikėtų išsamiau svarstyti pagalbą besivystančioms šalims. Anksčiau vykstančiose diskusijose e, mes e, nekartą minėjome, jog e, aprūpinimas maistu ir žemės ūkis yra prioritetinės sritys. Europos komisija taip pat mano, kad tai yra prioritetinis klausimas ir Europos komisija yra visiškai pasiryžusi paremti savo partnerius uh, tam, kad būtų pagerintas aprūpinimas maistu. Mes manome, kad dar daug ką galima būtų padaryti besivystančiose šalise, siekiant e, jas paraginti geriau uh, įgyven, uh, dirbti tam, kad mes galėtume gyveninti tūkstantmečio vystimosi tikslus. Afrikos kišulio uh, situacija uh, tik dar kartą parodo, kad mes turime veikti nedelsdami, kad turime reaguoti iš karto. Ir mūsų sprendimai turėtų būti e, nukreipti į ilgesnę perspektyvą. Svarbu yra tvariai užtikrinti aprūpinimą maistu bei maistinėmis medžiagomis, būtina padinti žmonių atsparumą įvairioms nelaimėms. Žemės ūkiui taip pat skiriamas yra išskirtinis dėmesys ir jis bus skiriamas ją ir e, toliau. Rezoliucija dėl finansinių spekulacijų ir dėl kylančių maisto kainų galiu pasakyti, kad Europos komisija šiuo metu nagrinėja spekulacijų vaidmenį bei svarsto, kaip padėtį gali pabloginti kylančios maisto kainos. Manau, kad mes turime skatinti rinką veikti skaidriau tam, kad būtų iš esmės pagerintas rinkos funkcionavimas. Ir turime tai daryti koordinuotai ir bendromis jėgomis. Komisija stebi, kaip kyla kainos ir mes matome, kad jos iš tikrųjų uh, turi neigiamos įtakos besivystančioms šalims ir jų bendruomenėms. Ir mes turime imtis veiksmų. Finansinės priemonės fina, ir finansinių priemonių ir piknaudžiavimo rinka direktyva gali būti naudinga, siekiant spręsti e, aprūpinimo maistų problemą. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, kas vyksta žemės ūkio išvestinių popierių rinkoje. Komisija ką tik pasirašė susipratimo memorandumą su trimis jungtinių tautų agentūromis. Komisija taip pat yra e, e, išgir, pasi, e, pasižymėjo tai, kad Europos parlamentui rūpi užtikrinti, kad nebūtų superkama masiškai žemė iš ūkininkų. Iš tikrųjų, žemė yra labai svarbi ir, ir todėl Europos komisija mano, kad būtina gerinti yra žemės, e, žemėtvarkos gairės visame pasaulyje. Žuvininkystė ir akvakultūros taip pat yra tos rytis, kuriuose galima būtų daugą padaryti, kovojant su badu. Ir galiu Jums pasakyti, kad šie, mus, šie tikslai išliks prioritetiniais plėtojant vystomąjį bendradarbiavimą. Ir kitą savaitę komisijos atstovai dalyvaus renginyje skirtam aprūpinimu maistu kuris vyks Europos parlamente. Dėkoju komisijos nariui, baigime svarstyti šį klausimą, balsuosime rytoj pusė pirmos. O dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo prie pranešimo, kurį parengė ponas Kavada ir